Una volta. Mėly kolegos, dėja. E, šį kartą mes susirinkę į sesiją tiesiog e, neturime kitos išeities, mes turime prisiminti nekaltas aukas, nekaltas aukas, kurios žuvo dėl e, beprotiško terorizmo reiškinio. Londonas viena iš sostinių ES sostinių šį kartą nukentėjo, tą kartą nukentėjo, žuvo įvairių valstybių piliečiai. Tačiau teroristai, polikai kerta ir už ES ribų ne tik Europos Sąjungoje. Mes negalime nepasmerkti tų išpolių. Laisvės ir demokratijos jėgos neturi nusilenkti teroristų smurtui. Mes nekeisime savo gyvensenos, įpročių, žengsime į priekį kaip europiečiai ir visomis jėgomis prisidėsime prie kovos su terorizmu. Dabar noriu paskelbti minutės, tylos minutę, kad paminėtume ir Londono, ir kitas aukas. Cari colleghi, prima di aprire la sessione vorrei. Prieš pradėdamas sesiją, mėly kolegos, norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl Kyrič e, likimo, advokato likimo Amnesty International pirmininko, kuris buvo suimtas Turkijoje kartu su 22 kitais advokatais reikalaujame, kad jie būtų paleisti, kad būtų paleisti ir kiti asmenys ir kad jiems būtų panaikinti kaltinimai. Nebent būtų pateikta kažkokių nepajudinamų įrodymų, jog jie dalyvavo bandant e, įvykdyti perversmą 2016 metais. Noriu priminti, kad Europa tai e, laisvės ir vertybių sąjunga. Ir turime visada stoti pusėn tų, kurie kovoja, kovoja už žmogaus teisės. Europa yra įsipareigojusi ginti išraiškos laisvę visame pasaulyje. Štai kodėl aš noriu pasakyti, kad esame labai susirūpinę tuo, kad ir Rusijoje šiandien po pietų buvo suimtas Navalny. Ne tik jis, bet ir jo e, remėjai, kurie buvo su juo. Negali būti tokia diskriminacija tiems žmonėms, kurie m, mm, gina vertybės, nepailsdami dirba tą kryptimį. Taip pat Noriu pranešti, kad ponė Atolul Saudo Arabijoje buvo paleista, nors anksčiau buvo sulaikyta, buvo paleista be nepateikus jai kaltinimų. Dichiaro ora ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta giovedì 1 giugno 2017. Il... Tęsime sesiją. Jums pateiktas ankstesnės sesijos protokolas, taip pat pateiktas, pateiktas darbo tvarkės projektas. Ar yra komentarų? Jeigu